Good afternoon, ladies and gentlemen. Labadiena, ponios ir ponai, prašau susėsti. Tęsėme mūsų komiteto posėdį, dabar laikas skirtas balsavimui. Matau, kad turime kvorumą, turime pranešėjus. Galime pradėti. 2015 m. metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga – kova su sukčiavimu. Pranešėja, ponia Džiulija, atsiprašau, Džiufrida, ponia Džiufrida. Pradėsime nuo pirmojo kompromiso, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas už, prieš, prieš susilaikė, priimta. Tryliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniškai. Pradama balsuoti elektroniškai už 13 pakeitimą. Balsavimas baigtas priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, už, prieš, susilaikė, priimta. 23 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 42 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Manau, kad priimta, bet pasitikrinkime dar kartą. Balsuojame elektroniškai už 42 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 43 pakeitimas už, prieš, susilaikę, atmesta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikę, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 56 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmesta. 59 už, prieš, susilaikė priimta. Dabar galutinis berzavimas, balsavimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Nuomonė patvirtinta. 28 už, 8 susilaikė. Sveikinimai. Kitas balsavimas. Tai yra biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra. Tai yra mūsų nuomonė dėl 2015 metų biudžetų vykdymo patvirtinimo ES bendrasis biudžetas, ES komisija. Pranešė Iskra Mikhailova. Pradedame nuo pirmo kompromisinio pasiūlymo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaikė, priimta priimta. 14 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 25 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 26 už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 31 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Septintas kompromisas. Už, prieš, susilaikė, priimta. 45. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 47. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 48. Už, prieš, susilaikė, Manau, kad priimta, pasitikrinkime. 48 pakeitimas balsuojame elektroniškai. Keturiasdešimt aštuntas pakeitimas. Balsavimas baigtas. turiu atmesti šį balsavimą, nes EPP frakcijoje vienu per daug žmonių balsavo. Tai nėra įmanoma, sako pirmininkė. Dar kartą balsuokime dėl 48 pakeitimo. Elektroniškai pradedama balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 49 už, prieš, susilaikė, atmesta. 51 už, prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 55 už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar galutinis balsavimas. Balsuom elektroniškai. Balsavimas baigtas. Nuomoniai pritarta. Toliau Pereiname prie kito balsavimo. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2017 m. metinė augimo apžvalga. Pranešėjas yra ponas Hetman. Pradedame balsuoti nuo pirmo kompromiso. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Šeštas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Sip... Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikriname balsavimą dėl šešto pakeitimo. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Na, atrodo, kad vienu žmogumi iš EPP per daug. Bet jeigu paskaičiuotume, EPP atstovų yra mažiau nei 12. Turbūt yra problemų dėl aparatūros. Atmesta. Šeštas pakeitimas. Septintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Devintas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Dešimtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas pritarta. 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atrodo, kad atmestas. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 17 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 17. Norite pasitikrinti gerai. Pasitikriname balsavimą dėl 17 pakeitimo. Elektroninis balsavimas. Balsavimą pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Pritarta. 19 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmestas. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 20. Ar jau balsavome dėl 20? Taip, 21 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 22 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Trečias kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime 34 pakeitimą, elektroninis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Atmestas. Ketvirtas kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. 40 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 41 pakeitimas. Kas už? Prieš prieš, susilaikė, pritarta. 42 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Penktas kompromisas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 48 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 49 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 50 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 51 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dabar balsuojame galutinis elektroninis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Nuomonė, nuomonė pritarta. 31 balsas už. Ačiū. Dabar pasiūlymas dėl rezoliucijos projekto, dėl vėluojančio Europos struktūrinių fondų struktūrinių investicijų fondų veiksmų programų įgyvendinimo poveikis anglaudos politikai ir tolesni veiksmai. E, turime pranešimą, rengia APP frakcija ir ponas Novakov. Penktas kompromisas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Toliau šeštas kompromisas, kas už prieš susilaikė, pritarta. Septintas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. 33 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta. 40 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Atmestas. Devintas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko. Pritarta pritarta. Dešimtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 55 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 12 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 66 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. 68 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime elektroniniu būdu balsavimą dėl 68 pakeitimo. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Pritarta. vieno balso persvarą. 69 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 13 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 14 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 15 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 84 pakeitimas. 84, taip. Kas už? Prieš? Mm, turime pakeitimą. Iš tikrųjų, čia yra pakeitimas žodžiu. Ar kas nors prieštarauja pakeitimui žodžiu? Ne. Tada balsuojame dėl 84 pakeitimo su pakeitimu žodžiu. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 85 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Atmestas. 87 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. 86 pakeitimas. Atkrenta. Tada einame prie 89 pakeitimo. 89 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. 90 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Antras pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Pirmas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, pritarta pritarta. Antras kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Dešimtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimui? Ne. Tada balsuojame dėl vienuolikto pakeitimo su pakeitimu žodžiu kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 12 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmestas. Trečias kompromisas. Kas už, prieš, susilaikio, pritarta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Aštuonioliktas pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Elektroninis balsavimas, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 33 balsai už. Ačiū. Turime dabar rezoliucijos projektą. Ačiū, kad dalyvavote balsavime.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 Okay, ladies and gentlemen, may I ask you to take your seat. Ponios ir ponai, kviečiu visus susėsti. Tęsėme darbą pagal Regi komiteto darbo tvarkę popietinę. Ir man labai malonu pasveikinti poną Liumetrą. The Director General for Regional Jis yra regioninės ir miestų politikos generalinis direktorius Europos komisijoje. Man atrodo, kad daugelis esame su juo jau pažįstami. Na, o dabar yra galimybė jį pasveikinti Regi komiteto posėdėje šiandieną. Pradžioje, ponė Lemetr, norėčiau Jums palinkėti sėkmės savo pareigose regi politikos rytyje. Mes e, laukiame tolimesnio darbo kartu su jumis per ateinančius dviejus su pusę metų. Kartu su taryba ir komisija pradedame renktis naujai regionės ir miestų politikos kartai po 20 metų. Taipogi esame susitelkę ties e, prievolėmis dėl priežiūros, teisėkuros e, pasiūlymų, kuriuos uh, pateiks komisija, taigi tiesų turėsime dar daug galimybių su jumis pabendrauti. Kaip įprasta, 15 minučių jums skirsime pasisakymui, o po to užduosime klausimų, pateiksime pasiūlymų ir tada vyks politinių frakcijų koordinatorių posėdis. Taigi prašau. Pone pirmininkė. Pone Mihailova, dėkoju Jums. Aš irgi norėčiau Jūs pasveikinti pradžiai su perinkimu. Taip pat manau, kad Jūsų geriausi linkėjimai skirti man yra susiję ir su savais interesais bent jau aš taip tikiuosi. Ir mano manimu, tai yra labai savalaikis momentas dabar kreiptis į šio komiteto narius. Kaip jūs ir sakėte, per pirmosius darbo mėnesius turėjau keletą galimybių su jumis, kai kuriais iš jūsų, susitikti. Spalio mėnesį, kuomet vyko bendra, bendras posėdis su Koter e, komitetų iš regionų komiteto, Koter komisija iš regionų komiteto. Ir dabar iš tiesų yra tinkamas momentas jums papasakoti, kokie yra mūsų siekiai, kokia yra mūsų darbo programa, išklausyti jūsų būtent ko jūs tikitės iš mūsų per ateinančius metus. Aš e, nenorėčiau daug bendro pobūdžio pastabų išsakyti, aš gal tiesiog pasakysiu, kad mano manimu 2017 metai bus išskirtiniai metai, na, o po to keisdamėsi nuomonėmis mes galėsime plačiau pamastyti apie tai. Taigi, kalbant apie mūsų veiklos programą, tai norėčiau Jums ją pristatyti. Ja sudarys trys svarbios temos. Pirmoji tema tai įgyvendinimas, tai yra dabartinis laikotarpis, Antroji dalis būtų teisėkuros klausimai, tie klausimai, kurie dabar yra svarstomi, kurie jau pateikti. Ir trečias, trečioji sritis tai laikotarpis po 20 metų. Ir ateities pasiūlymai, kalbant apie kitą programinį laikotarpį. Dėl įgyvendinimo nesame pasiekę tiek, kiek tikėjomės, kiek norėjome pasiekti. 2014-2020 metų laikotarpyje praėjo treji metai nuo to, kai prasidėjo laikotarpis ir mūsų lūkesčiai buvo kur kas didesni. Yra ir neblogų žinių, žinių, kurios paaiškėjo per ateinančius keletą mėnesių, nes matome, kad tikrai gan smarkiai uh, paspartėjo projektų atrankos procesai per pastarosius keletą mėnesių ir aš tikiuosi, kad po savaitės maždaug gausime jau konkrečius tos informacijos patvirtinimus, nes iki mėnesio pabaigos valstybės narės turi atsiųsti atnaujintus skaičius, taip pat ir apie projektų atrankos informaciją. Taigi, lyginant su ankstesniais skaičiais, kurie buvo pateikti spalio mėnesio pabaigoje, numatome, kad e, bus didelis skaičių išaugimas. Na, visgi nuleisti rankų negalime ir pasitenkinti esamą situaciją irgi negalime. Uh, ir toliau bandysime pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis, bendrausime su valdžios institucijomis valstybėse narėse, kad jos būtų skatinamos nuolatos, raginamos, taip pat su jomis kalbėsime ir aptarsime kliūtis, su kuriomis tenka susidurti gyvendinant um, tuos procesus, bet tikimės, kad 2017 metai bus įgyvendinimo normalizavimo, mastų normalizavimo metai ir iki metų pabaigos tai, kas yra labai būtina, būtent pradėti mąstyti apie ateitį ir kad atspirties taškas būtų galima stipresnis. Mes tikimės, kad iki 2017 metų situacija smarkiai pagerės, lyginant su praeitų metų pabaiga. Antroji tema, kurią norėčiau paliesti, tai dabar svarstomi teisėkuros pasiūlymai. Čia du yra ypatingai jums gerai žinomi. Pirmasis tai būtų omnibuso pasiūlymas. Tai gan techniškas, sudėtingas pasiūlymas, tačiau man atrodo, kad tikslai yra labai aiškus ir toli gražu netokie techniniai. Pirmasis tikslas yra dar per šį laikotarpį, ir tai yra vienintelė mūsų likusi galimybė, pasiekti kiek įmanoma daugiau su paprastinimu naudos gavėjams. Mes manome, kad pasiekėme tiek, kiek galėjome, nesužlugdydami uh, sistemų, kurios buvo įdėktos, mus labai įkvėpė ir aukštų pareigūnų grupės dėl suprastinimo pasiūlymai, grupės, kuriai pirmininkauja ponas Kalas. Ir tikimės, kad galiausiai mūsų pasiūlymo esminiai elementai bus patvirtinti teisėkros institucijų. Ir tai miniu dėl to, kad šiandien dar nesu tuo šimtų procentų įsitikinęs, ypač vertinant dinamiką taryboje. Yra tam tikro nenoro, priešinimosi, kurį man gan sunku suprasti, bet, na, šiuo atveju kartu su taryba ir su jumis esame pasiruošę bendrauti, kalbėtis, pateikti paaiškinimus apie tai, kas irgi iš tiesų yra labai sudėtingas pasiūlymas, kad pasiektumėme gero rezultato ir tas geras rezultatas, aišku, gali būti pasiekiamas e, tinkamai užsibrėžiant laiko, laiką. Taigi dar kartą norėčiau prašyti, kad darbas būtų organizuojamas taip, kad bent jau būtų įmanoma pasirūpinti, kad tas bendrai parengtas tekstas vėliausiai įsigalėtų 18 metų sausio 1 dieną. Ir džiaugiuosi, kad vakar įvyko susitikimas tarp jūsų pranešėjos panios Kriol ir kolegų iš Regi generalinio direktorato. Ir aišku, vėlgi mes esame visada pasirengę jums pagelbėti jūsų darbe. Taip pat norėčiau trumpai paliesti ir kur kas naujesnį pasiūlymą, kurį pateikėme, pasiūlymą kuris buvo išprovokuotas įvykių ir šiuo konkrečiu atveju, tai tragiškų įvykių. Turiuomenyje mūsų pasiūlymą dėl pakeitimų tam, kad sanglos politika leistų rodyti daugiau solidarumo rimtų gaivalinių nelaimių atveju. Mes manome, kad atėjo laikas rodyti daugiau solidarumo, prasmingai tą daryti, rodyti ir išreikšti solidarumą greitai. Ir aš tikiuosi, kad būtent dėl to, kad pasiūlymas yra paprastas, kad galėsime kur kas greičiau priimti šį sprendimą, patvirtinti šį sprendimą, nei, taip, nei yra su omnibuso pasiūlymu. Na ir galiausiai, koks turėtų vykti darbas ateityje. Aš labai džiaugiausi, kai, na ne šiandien, bet prieš kelias savaitės buvau informuotas, kad parlamentas nori priimti pranešimą savo iniciatyvą dėl sanglos politikos ateities ir kad šis pranešimas, na, geriausiu atveju pasirodys prieš labai svarbų įvykį sanglos politikos rytyje, tai yra sanglaudos forumą, kuris įvyks e, birželio pabaigoje. Man atrodo, kad būtų idealu, jeigu jūsų savo iniciatyvą rengiamas pranešimas taptų tokiu atspirties tašku, e, rengiantis tam renginiui. Ir taip pat mane padrasina ir tai, kad jūs rengiate, rengiate ir šyrit atitinkamą seminarą. Na, mes e, savo ruoštų turime tikrai netrumpą darbų programą, nes norime parengti dirbą ateities pasiūlymams, norime padėti pagrindą tolesniems apmąstymams apie pagrindinius klausimus, svarbiausias temas ateičiai. Ir aš chronologiškai norėčiau jas iš, išvardinti, taip kaip mes ketiname teikti tuos pasiūlymus. Pirmasis tekstas, kurį gausite iš mūsų, yra susijęs su ex ante sąlygomis bendrai. Tekstas turėtų pasirodyti kovo pabaigoje. Jo tikslas na, pateikti netokį jau galutinį vertinimą, bet labai tikrai solidų vertinimą, ką reiškia šis naujasis mechanizmas per šį laikotarpį ir ko buvo pasiekta šiuo nauju mechanizmu, vertinant konkrečiai rezultatus. Mes e, tikimės, kad tas vertinimas bus labai pozityvus, bendrai paėmus. Kaip sakiau, tai nebus tikrai galutinis vertinimas, nes be jokios abejonės tam tikros eksantės sąlygos vis dar nebus patenkintos iki kovo pabaigos. Tačiau tikiuosi net tam skirsime daugiausia dėmesio, tikiuosi, kad daugiau kalbėsime apie galybę reformų, kurios buvo įgyvendintos. Taip pat kalbėsime apie administracinius pakoregavimus, kurių teks imtis valstybėms narėms ir to, tą padaryti per gan trumpą laikotarpį, kad viena vertus būtų galima užtikrinti, kad sanglaudos politikos išlaidos būtų kur kas aukštesnės kokybės nei anksčiau ir kita vertus, kad bendrai būtų judama link daugiau augimą skatinančių reformų. Mes norime ateičiau panalizuoti šią temą, nes esame unikalų šią prasme. Tai ne tik, kad pirmasis kartas mums patiems, bet bendrai, jeigu įvertintumėme tas priemonės, kurias turime, ypač kalbant apie biudžetinės priemonės, tai tikrai antrojo panašaus mechanizmo niekur nesurastumėte. Ir jeigu pažvelgtumėte bendrai į europinį semestrą, kaip jis veikia, šalims skirtos rekomendacijos nėra kaip ir siejamos su kažkokiamis tai paskatomis ar paskatų mechanizmu, išskyrus gal tik tai tai, kas yra siūloma pagal sanklaudos politiką per eksantę sąlygas ir per vieną makro ekonominių sąlygų elementą. Ir aišku, labai svarbu tai vertinti, nes struktūrinių reformų klausimas ateityje išliks labai aktualus. O klausimas apie tai, kaip ateityje būtų galima įgyvendinti struktūrinės reformas ir vykdyti sankodos politiką, aišku, tai bus esminis klausimas mūsų apmąstymuose. Toliau yra antrasis dokumentas, kuris pasirodys maždaug panašiu metu, kovo pabaigoje, kuris yra susijęs su mūsų taip vadinamų atsiliekančių regionų iniciatyva. Mes įvertinome du atsiliekančių regionų tipus. Pirmasis tipas tai būtų tie regionai, kurie šiandieną yra tarp mažiausiai išsivyščiusių ES. Ir čia konkrečiai mes e, kalbame apie du regionus Lenkijoje ir du regionus Rumunijoje. Toliau, antrasis regionų tipas, tai, kurios, kurį analizavome, tai yra tie regionai, kurie primiktinai atsisako konverguoti. Tai nebūtinai susiję su mažiausiai išsivyščiusiais regionais, bet akivaizdu, kad tai yra tarp mažiau išsivyščiusių regionų kategorijos, kurie toje kategorijoje jau buvo ilgai, daug dešimtmečių. Tai tie du atsiliekančių regionų tipai turi skirtingus bruožus ir susiduria su tikėtina skirtingomis problemomis bei iššūkiais. Ir apie tai mes ir kalbėsimės apie tai mes ir kalbėsime šiame dokumente ir mes manome, kad per įvairias analizės mm, mes galėsime plačiau pamastyti apie tai, kaip politiką būtų galima padaryti efektyvesnė, ypač tiems regionams, kurie likščiau, nepaisant gan didelės finansinės paramos teiktos ištisus dešimtmečius, taip ir nesugebėjo pasiekti geresnių rezultatų ir pasivyti ES vidurkio. Trečias pasiūlymas. Mes paskelbsime komunikatą dėl pažangios specializacijos strategijos tai numatome, tą numatome padaryti gegužės mėnesį ir ten visą tai, ką minėjau, čia įvyks iki sanglaudos forumo. Ir tas komunikatas taip pat bus, kaip ir tas dėl eksantės sąlygų, toksai dokumentas, kuris, kuris leis aiškiau įsivaizduoti, kai, kas yra padaryta su pažangių specializacijų strategijomis, kiek jų yra, kiek, kokiuose ūkio sektoriuose tos strategijos parengtos ir kaip ateityje uh, mes jas galėtumėme papildyti, kad tos strategijos tikrai leistų duoti tokių, gauti tokių rezultatų, kokiu mes siekiame. Ir čia aš turiu omenyje, pavyzdžiui, saitus tarp pažangių specializacijų strategijos. Tie ryšiai nėra sistemingai kuriami ir mes dabar vertiname situaciją ir ketiname parengti tokias teminės platformas ir manome, kad mums reikia žengti tolesnį žingsnį. Sengaudos forumas e, kaip renginys, na, jau minėjau, tai iš ties yra irgi labai svarbus metų įvykis, tai yra momentas, kuomet uh, Mes e, tikimės diskusijų apie ateitį ir tikimės, kad tai bus tokios svarbios lemiamos diskusijos. Toliau kitoje vasaros pusėje, antroje vasaros pusėje mes paskelbsime komunikatą dėl tarp valstybinių kliūčių. Ir tai bus komunikatas, kur bus vertinama ši tema gan plačiai. Mes vertinsime įvairias kliūtis, pavyzdžiui, susijusias su administraciniais sunkumais ir tai nebus tiesiog konkretus sanglos politikos parametras, mes nevertinsime konkrečiai to parametro, bet vertinsime įvairias priemonės, kuriomis būtų galima uh, padėti ir kaip kiek įmanoma ištrinti sienas, kad jos mažiau būtų jaučiamos kasdienėme piliečių gyvenime. Dar du dalykai. Strategija dėl nuto, labiausiai nutolusių regionų, mes ją peržiūrėsime dar, tokiausių regionų ir tikimės, kad e, komunikatas e, ta tema bus parengta spalio mėnesį. Ir galiausiai, paskutinis dalykas, šie metai yra dar vienos anglodos ataskaitos metai, kaip žinia, tai yra ataskaita, kuri yra grindžiama sutartimi, ji rengiama kas trejus metus. Mes manome, kad pasisekė, jog galime renkti šiais metais būtent tokią ataskaitą ir ketiname, kiek leis mums e, sąlygos, panaudoti tą ataskaitą kaip priemonę, galimybę aiškiau suformuoti tolesnius mūsų pasiūlymus laikotarpį po 20 metų. Ir dar pabaigai norėčiau paliesti ryšių klausimą bendravimo klausimą. Kaip sakiau, 2017 metai, neįliniai metai. Ir man atrodo, kad 2017 metais teks pamastyti apie tai, kaip būtų galima pagerinti darbą ir geriau bendrauti, bendrauti, skleisti Europos idėją, bendrai paėmus ir skleisti sanglaudos idėją. Ypatingai ir aš Manau, kad tai yra bendras mūsų uždavinys kartu su instituciniais veikėjais, Europos parlamento nariais, regionų komitetų be abejo, taip pat institucijomis valstybėse narėse. Tai tiek, ačiū. Thank you. Thank you for the... Dėkuoju už labai išsamų pranešimą. O dabar pradėsime klausimų ir komentarų sesiją su politinių frakcijų koordinatorius ponas Vanministerui, prašau. Dėkuoju. Nauji metai, nauji darbai. Taip, daug žadančiai visą tai skamba. Labai konkrečiai žvelgiame į ateitį. Ir tai yra svarbu mūsų komunikacijoje. Tai mums suteikia peno apmąstymui. Daug pasiūlymų šiais metais patikta ir tai mums suteikia pasitikėjimo, kad galėsime pasiekti rezultatų kartu. Aš kalbėsiu trumpai. Turiu dvi pastabas. Jūs baigėte savo pasisakymą kalbėdamas apie matomumą Aš sužinojau, kad Europos komisijos kolegija yra viena, viena vienintelė. Komunikacijos strategija ir pastangos ir tai, kad susiet, kaip tos susietos rytis, kaip yra apie jas skleidžiama informacija. Štai kaip vyko praėjusiais metais, matau didžiulę, didžiulį skirtumą. Taip, daug žmonių yra ilgai dirbančių, sukaupusių patirties. Jeigu mes, tarkim, važiuojam dviračius, susitinkame kitus važiuojančiai dviračiais, pasimojame, pasilinkime savo sėkmės, bet jeigu į kalną reikia važiuoti, tai jeigu sninga, jeigu yra sudėtingesnės sąlygos, važiavimo dviračiu, bet vis tiek mes turime minti į priekį ir judėti greičiau. O jeigu apie lėktuvą kalbėtum arba raketą, mes vis tiek turime skristi, judėti į priekį. Jeigu tokiu būdu galvotume apie komunikacijos strategiją, aš norėčiau daugiau žinoti. Galėtų, galėtumėm tokį klausimą kelti. Jeigu labai puikių idėjų būtų pasiūlyta parlamente, yra tam tikros, aišku, teisinės ribos, bet mes galėtume tas idėjas įtraukti į omnibus. Tai padėtų mums, labai smarkiai tai mums padėtų. Pernelyg daug žvalgomės į apačią, turėtumėte tai žiūrėti į viršų ir į priekį. Ta pat ir jūs minėjote. Aš sutinku, pritariu jūsų pasiūlymui dėl solidarumo. E, kalbame apie žemės drebėjimus Italijoje. Pritariu tam. Plenarnėje sesijoje vyko e, debatai, turime rezoliuciją pasiūlę, bet man susidarė įspūdis, specialiems atvejams taikomi speciali metodai. Net šimtų procentų galima teikti pagalbą E, žinome, kokia dabar padėtis Italija, bet nežinome, kokie bus po poros mėnesių. Bet štai mes turime pasiūlymą iš komisijos ir aš vos nenukritau nuo kėdės, nes ten nekalbama apie kažkokį specialų atvejį. Ten kalbam apie kriterijus solidarumo e, fondą. Ir ten apskritai labai kalbama, jeigu, tarkim, Niderlanduose prireiktų, tai būtų tarsi solidarumas to paprašius reikėtų labiau specifiškai pagal situaciją visą tai parengti. Ar galėčiau jūsų paklausti, gal galėtumėt atsimti šį pasiūlymą ir, turėt, ir pateiktumėt konkretų Italijai skirtą pasiūlymą, parodytumėt savo solidarumą? Nes tai visiškai iš, išardo, sutrikdo mūsų politiką, tai nėra patikimas dalykas, tai nėra geras dalykas. Tiesiog noriu Jums perduoti šią žinią. Much, Ačiū, ponia Krell, prašau. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas generalinį direktorių minėjot omnibus procedūrą. Tikiuosi, kad galėsite ilgiau pabūti mūsų komitete, nes iš karto po to turėsime e, pirmą progą apsarstyti mano pasiūlymą, tai yra nuomonės projektas šiuo klausimu. Bet jeigu negalėsite likti, tai aš šitą jums norėčiau pasakyti. Mes nekalbam vien tik tai apie supaprastinimą komitete dėl to niekam nekiltų problemų, bet kai kalbam apie sanglaudos politiką, komisija e, pateikė vieną ar kitą idėją šią prasme, bet tai reiškia, kad tai yra esminis fundamentalus, fundamentalus anglos politikos pakeitimas. Dėl kelių vietų jūsų pasiūlyme aš turiu abejonių, Nežinau, ar kolegos man pritartų šią prasme. Bet tai nepalengvina dėrybų. Pone Gressler, e, ją labai spaudžia laikas jos darbuose, nenorėčiau tam trukdyti, bet aš žinau, kad valstybės narės taip pat turi abejonių Nežinau, ar būtų teisingas kelias, jeigu komisija pasistengtų pakeisti tas politikas vienu užmojų. Pasižiūrėsim galiausiai, kokie, koks bus rezultatas. Taip pat jūs minėjote solidarumą, tuomet, kai iškyla kažkokios stikinės nelaimės. Jau beveik 26 metus esu Europarlamento narė. Aš esu kilus iš rytų Vokietijos, asmeniškai esu patyrusi daug dalykų tuomet, kai tikrai reikėjo solidarumo. Ir mes aktyviai dalyvavom šioje politikoje. Kvailiausias dalykas būtų, jeigu mes leistumėm šimtaprocentinį bendrą finansavimą, nes tokio pobūdžio projektai būtų, kai būtų siūlomas tiltas nesant upės, arba būtų kalbama pusė tilto. Aš vis dar girdžiu tokių, e, tokių pasiūlymų. ES atrodo kvailai, mes to nebenorime. Yra daug priežasčių ir mes nusprendėme, kad visada turi būti užtikrintas bendras finansavimas, nors kartais tai būtų ir sunku. Yra specifinių šimčių, kai mes šiek tiek e, sušvelniname sąlygas, bet visos gamtinės stikinės nelaimės nuo šiol turi būti galimybė numatyta, kad nebūtų nustumtos į šalį. Reikia solidarumą, solidarumui daugiau skirti dėmesio. Pasiūlymas, kurį patikė Lambert, Aš apie tai pagalvojau ir manau, kad tai yra labai gera mintis, galėtumėt jūs ją pasiremti. Tai nėra klausimas, ar mes norime rodyti slaidumą ar ne. Čia kalbame apie bazinius svarbiausius dalykus, kuriuos galima išspręsti visiškai kitaip. Jeigu mes dirbsime aiškiai, mes savo komitete norime solidarumo, pasisakome žį, norime užtikrinti, kad uh, būsima sanglados politika galėtų pademonstruoti solidarumą regionams. Man taip pat yra įdomu daugiau sužinoti apie jūsų iniciatyvą skirtą atsiliekantiems regionams. Nežinau, kaip išmatuoti, kaip įvertinti regiono išsivystimo lygį. Galbūt nenori regionas vystytis tam tikrą linkmę arba yra kažkokių priežasčių. Pavyzdžiui, Sicilija buvo panašių situacijų. Pabandykime įsivaizduoti, kad mes nesiūsime pakankamai paramos, nebūtume siuntę pakankamai paramos Sicilijai. Kokia ten būtų situacija? Toks regionas kaip Sicilija, aš čia jį miniu tiesiog kaip pavyzdį, tas regionas nėra taip, kad jis nenori vystytis, tiesiog mažėja skirtumai, lyginant su kitais regionais. O taip išeina, kad tas regionas nebenori pinigų, gal aš netaip supratau, gal jūs kažką kitą turėjote galvoje, gal galėtumėt patikslinti. Nes ta situacija atrodo kvailai ypač dabar, kai labai yra padidėjęs euroskeptiškumas. Man malonu, kad vėliausiai lab... vasarį. Lapkritį mes jau uh, gausime uh, informacijos apie sanglaudos politika, džiaugčiausi, jeigu tai būtų anksčiau, suprantu, kad tai yra sunku, bet jeigu žiūriu į planus, kas mūsų laukia ateitie, turėsime dėrėtis dėl breksito, turės, turėsime įvertinti e, finansavimo planavimo vidurio laikotarpį, taip pat lauksime Europos parlamento rinkimų, bus nauja Europos komisija, 2020 metai turėsime baigti teisė, kurus darbus susijusius su būsima um, sanglaudos politika. Būtų geriau, kad mes galėtumėm anksčiau gauti informacijos, tai būtų naudinga visiems. Ir manau, kad ponė Vesval pateiks puikų pranešimą dėl būsimos sanglados politikos. Aš tikiuosi, kad, kad bus užtikrintas glaudus bendradarbiavimas Europos parlamentu ir kad komisija galės pasiremti e, Europos parlamento pasiūlymais ir įtraukti juos iš pat pradžių, kad būtų e, sustiprintas, pagerintas bendradarbiavimas teisėjai kuros procese. Todėl mes norime užtikrinti, kad laikų parengsime savo iniciatyvą, pranešimą ir galėsime tai aptarti su jumis. Ačiū, nematau ECR narių, ponas Van Milterborg, Aldė frakcijos vardu. Ačiū pirinkai, dėkuoju ponui Lemetru už tai, kad čia atvykote, kad dalyvaujate diskusijose. Kažkokių papildomų pastabų neturiu e, jūsų pasiūlymui. Tikimės, kad jūs greitai patvirtintas, kad bendrųjų nuostatų reglamentas bus peržiūrėtas, bus papildomos priemonės numatytos, skiriant paramą valstybėms narėms, ypač kai yra stiknės nelaimės. Svarbu, kad mes turėtume iš, surinktam išsames diskusijas ir kad ta procedūra vyktų sklandžiai nes fundamentalus klausimai, kuriuos turime apsarstyti e, šiuose rūmuose, kaip e, dalyvaujanti teisėkuros procese šalis, tai yra svarbu ir mes turime dalyvauti tose diskusijose. Jūs tikitės, kad bus greitai patvirtinta, e, patvirtinti jūsų pasiūlymą, mes tikimės taip pat, kad bus laikomasi demokratinių taisyklių. Turiu porą klausimų. Šį rytą mes kalbėjome apie finansinės priemonės ir buvo atstovė iš audito rūmų. Koks, kokia yra rizika dėl įsipareigojimų panaikinimo, kai kalbame apie finansinės priemonės? Ar yra tokia rizika ir ką jūs ketinate daryti, siekiant užkirsti įsipareigojimų panaikinimo rizikos šiais metais ir ateityje? Antras klausimas. Prieš porą savaičių uh, diskusiją su jūsų kolega Robert Nensmith mes diskutavome apie sąsajas ir supaprastinimas. Jis sakė, kad sąsajos, sinergijos prasideda e, darbe tarp e, komisijos tarnybų. Jisai kalbėjo apie konvenciją tarp generalinių direktoratų pagerinti ir padaryti sklandesniais procesus komisijos viduje. Ar galėtumėt mus informuoti apie turinį tos konvencijos? Ar tikitės, kad ta konvencija bus, bus atsiusta ir Europos parlamentui? Ačiū. Dėkuoju, Mis Vana. Ačiū, pirmininkė. Dėkuoju generaliniam direktoriui už tai, kad dalyvauja mūsų komiteto posėdėje ir suteikia mums galimybę pasikeisti nuomonėmis su jumis. Jūs jau minėjote e, aš, aštres sudėtingas temas, tai yra omnibus reglamentas, sanglaudos politikos ateitis. Ir čia aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė Kosansa Kreil. Dėl kritikos, kalbant apie komisijos požiūrį, reglamentas yra labai sudėtingas. Ir idėja, kad mes neturime visko suskaidyti, fragmentuoti, tai yra didžiulis iššūkis. Taip pat mus spaudžia laikas, tai mums nepadeda. Taip pat turime nepamiršti ir demokratinio tikrinimo procedūros. Didžiausias mūsų susirūpinimas kaip žaliųjų yra omnibus reglamento turinys. Visų pirma, galimybė paimti pinigus iš sanglaudos politikos ir struktūrinių fondų ribotai ir pasitelkti naujo EFSI tikslams. Kaip ateinančiam laikotarpyje nuo 2020-ųjų jūs ketinate garantuoti gerus sanglaudos politikos rezultatus, pavyzdžiui, partnerystės sustarimai, regioninės valdžios institucijos, įgyvendinimas sanglaudos politikos, kaip jūs ketinate užtikrinti, kad bus tikslinis požiūris taikomas? kad laikytumės 2020 Europos tikslų, kitų programų tikslų. Seminare šiandien mes apie tai kalbėjome, jog yra labai stipri socialinė dimensija, socialiniai aspektai. Tam tikri procentai lėšų turbūt paskirti e, kovoti su klimato kaitos padariniais, su socialinė atskirtimi, e, miestų zonomis ir taip toliau. Dėl klimato apsaugos taip pat yra svarbus dalykai norėtumėm patobulintų tikslų. Kaip jūs ketinate išsaugoti tą pažangą, kurią jau padarėme? Taip pat norėčiau žinoti, ir kiti kalbėtojai tai minėjo, kaip užtikrinti bendradarbiavimą, glaudų bendravimą su Europos parlamentu tokiais klausimais kaip tarp institucinės dėrybos gerinant kontaktinius taškus, ryšių palaikymo pareigūnų darbą, mūsų laukia didžiuliai iššūkiai šioje srityje. Kitas klausimas yra visiškai kitokio pobūdžio, bet jis yra labai įdomus turinio prasme ir, ir tai yra susijęs su komisijos darbu. Pastaraisiais metais jūs dirbote prie labai įdomios temos BVP ir plačiau ir buvo parengti nauji rodikliai. Jūs rengiate naujus rodiklius, kuriais būtų galima vertinti vystimasi Sanklados politikos prasme, kitų politikų prasme tai yra labai svarbu, nes e, mm, sanklados politika nėra matuojama BVP rodiklių. Tai nėra vien BVP vertinimas, yra vertinami ir kiti dalykai, kiti kriterijai, kiti rodikliai, geografiniai dalykai, lyčių lygybės principai ir taip toliau. Aš norėčiau iš komisijos išgirsti, Kaip jūs priejote prie tokių rodiklių, kodėl jūs juos pasirinkote, BVP ir taip toliau. Ir toliau. Norėčiau taip pat, kad pakalbėtumėte apie metinės ataskaitas, tai mums būtų svarbu. Ačiū. Ačiū dabar ponė Demato. Ačiū pirmininkė. Mus neseniai ištiko nelaimė, Italijoje įvyko žemės drebėjimas ir jis tikrai sukėlė didelį susirūpinimą kolegoms, kurie kalbėjo anksčiau. Mes džiaugiamės komisijos pasiūlymų keisti reglamentą. Prisimenu tai, kas buvo padaryta lapkričio 30 dieną. Mm, buvo buvo norima keisti 14-20 metų laikotarpį, bet aš manau, kad e, tam tikrai atkūrimo veiksmai, e, kultūrinio paveldo atkūrimo darbai būtų vykdomi, bet e, priemonės turi būti neutralios biudžeto požiūrių. Ir man atrodo, kad poveikio bendrajam biudžetui ir nebus, ir mes to džiaugiamės. Bet noriu dar kartą pasakyti, kad uh, praėjusiu metu gruodžio pirmą dieną parlamentas balsavo dėl pasiūlymo, dėl rezoliucijos, dėl žemėdrės drebėjimo ir mes ten raginome komisiją imtis ir kitų priemonių, turėdami galvoje neįlinę situaciją. Mes prašėme komisijos įskaičiavimus neįtraukti tų sumų, kurios bus išleistos tvariam atkūrimui ir kurios bus išleistos iš nacionalinio biudžeto mes norėjome, kad tai būtų įtraukta į penktą teminę sritį, tai yra klimato kaita ir rizikos valdymas. Ir tai įmanoma padaryti. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti, kad pasakytumėte, koks yra komisijos požiūris ir ar komisija ketina atsižvelgti į rezoliuciją, dėl kurios balsavo dauguma šiame parlamente praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Ačiū. Turiu dar šešias pavardės, septynias Gerai, jūs būsite pirmas, taigi turiu dar septynis e, žmonės, kurie nori pateikti klausimų. Ar norite atsakyti į tuos klausimus, kuriuos jau išgirdote, ar esate pasirengęs išklausyti visų? Gerai, atsakykite į šiuos klausimus, o po to persime prie kitų. Pirmininkė, ačiū. Pamėginsiu sureaguoti į įvairias temas, kurios buvo paminėtos eilės tvarka. Bet turbūt kai kurie mano atsakymai tiks įvairioms um, pastaboms, kurios buvo pateiktos dėl panašių dalykų. Nor, dėkoju ponui Vanisteroj, jis kalbėjo apie komunikaciją. Mano nuomonė, komisijoje šią prasme yra teigiamų poslinkių. Jūs minėjote korporatyvinės komunikacijos e, kanalus komisijoje. Aš tuos teigiamus poslinkius matau todėl, kad mes pamažu atsisakome komunikavimo apie investicijų planą Europai. E, nebekalbame apie didelius skaičius, kurie žmonėm nelabai ką reiškia. Mes periname prie prie daug konkretesnės komunikacijos apie atskirus projektus, e, žmonės, kurie žmonėms yra svarbus ir manau, kad e, pasirinkome tinkamą kelią. Visiškai pritariu tam, ką sakėte. Pasaulis pasikeitė. Jau nebe, nebepučia mums palankus vėjas. E, pučia prieš priešinis vėjas ir tai reiškia, kad mes turime prisitaikyti prie piliečių, kurie nebūtinai natūraliai palaiko mūsų pusę. Ir čia mes tikrai turime daug ko pasimokyti. Visų pirma, savo komunikavimo turinio prasme. Bet dar pakartosiu, kad mums iš tikrųjų reikia labai labai plataus alijanso sąjungos, nes komisija viena pati negalės paveikti visuomenės nuomonės Europoje. Taigi mums reikia plačios sąjungos ir mes visi turime siūsti tokį patį signalą. Ir manau, kad šiemet kaip niekada svarbu tai daryti ir turime galimybę tai daryti. Ta galimybė yra todėl, kad e, labai tikimės, kad 27 valstybės narės, tai yra tos, kurios ir toliau yra pasirengusios eiti bendru keliu, pripažins, kad būtina kalbėti vienodai, būtina e, būti vieningiems, būtina vieningai komunikuoti ir reikia pasakyti piliečiams, e, valstybės narės turi pasakyti piliečiams, kodėl jų nuomonė reikia ir toliau dirbti drauge, reikia įtikinti tuo piliečius. Ir čia aš norėčiau išreikšti viltį, kad e, bus pripažintos didžiosios praeities klaidos, kurių padarė patys įvairiausi atstovai, įvairūs visuomenės e, veikėjai, kurie nuolat užsipuldavo Briuselį. Ir aš labai tikiuosi, kad šie metai nebus Briuselio kritikos metai. Tai bus metai, kai mes pasakysime, kodėl 27 valstybėms narėms reikia sąjungos ir ką su ja reikėtų daryti ateityje. E, dėl pasiūlymo, dėl gamtinių, dėl stikinių nelaimių, aš turiu prisipažinti, kad nustebau. Na, tikiuosi, kad jūs nesitikėsite, kad aš atsiribosiu nuo komisijos pasiūlymo, aš to ir nedarysiu, bet e, Esu nustebęs dėl kritikos, kuri yra išsakoma dėl to pasiūlymo. Na, solidarumas juk siejasi ne su viena šalimi. Solidarumas yra vertybė ir tai yra viena iš pamatinių vertybių, dėl kurios ES yra tokia, kokia yra. Ir stikinės nelaimės e, gali įvykti ir kitur, ne tik Italijoje. Ir dėja turbūt taip ir bus. Stichinės nelaimės užgrius ir kitas šalis, ne tik Italiją. Taigi, kodėl mes neturėtume vienodai solidariai reaguoti, kai kuri nors valstybė narė, net ir, pavyzdžiui, Niderlandai, susiduria su kažkokiamis konkrečiomis problemomis. Uh, Na, neįsivaizduoju, kaip komisija būtų galėjusi pateikti konkrečiai Italijai skirtą pasiūlymą. Toliau dėl mūsų pasiūlytos priemonės tipo. Aš manau, kad Europoje yra svarbus ir simboliai, ir tai, kad mes sakome, kad e, ypatingomis aplinkybėmis Europa stovės šalia savo atskirų narių, padės joms vėl atsistoti ant kelių, ant, ant kojų ir finansuos konkrečius projektus ir konkrečias priemonės susijusias su tą stikinę e, nelaimę. Aš manau, kad tai būtų, tai yra simbolis, kuris turi gali ir to, tokia ir yra to pasiūlymo vertė. Na, nesiginčiu, kad e, reikėtų skirti laiko ir patikrinti, ar nuo to nenukenčia pagrindiniai sanglaudos politikos principai. Bet nematau kažkokios didelės rizikos, kuri galėtų kilti atskiriems e, kad atskiri projektai netitiks tikslo. Kaip mums priminė ponė Demato, šis pasiūlymas yra labai griežtai apibrieštas. Jis yra susijęs su atkūrimo, atstatymo darbais, įskaitant ir kultūrinio paveldo atkūrimą. Ir tikrai neįsivaizduoju, kaip valstybės narės galėtų piknaudžiauti šia, šiuo labai konkrečiu šimtaprocentiniu bendru finansavimu. Bet mes esame pasirengę apie tai diskutuoti ir išklausyti prieštaravimų. Ir kadangi jau kalbu šią temą, norėčiau e, labai atsargiai atsakyti ir kitus ponios Demato klausimus. Na, sakau, kad atsakysiu atsargiai, todėl, kad tai nėra mano tiesioginė atsakomybės sritis. Dėl išimties iš vieš, viešųjų išlaidų direktyvos, e, kai tos išlaidos susijusios su tikinėmis nelaimėmis. Man atrodo, kad komisija per pirmininką jau yra pasakiusi, kad vienkartinės išlaidos, įskaitant šias aplinkybės ir būtent ypač tokiamis aplinkybėmis galėtų būti nagrinėjamos atskirai. Jūs pateikėte ir dar vieną klausimą šią temą, bet neprisimenu, koks tai buvo klausimas, išskyrus tą viešųjų išlaidų aspektą. Ar dar ko nors klausėte? Ne. Toliau ponė Kreil. Jūs konkrečiai už, paminėjote omnibus. Paminėjote ten pateiktus pasiūlymus, kurie reiškia didelius pokyčius anglaudos politikoje. Darau prielaidą, kad jūs čia turite galvoje tai, kad e, mes numatėme galimybę atskiroms valstybėms narėms spręsti dėl dalies asignavimų perkelimo į centrinės priemonės e, ir ESIF. Ar aš teisingai supratau? Norėčiau akcentuoti, kad šiuo pasiūlymu mes tiesiog numatome galimybę, ar naudotis tą galimybę spręs pačios valstybės narės. Taigi šio požiūriu aš nematau čia didelių sanglautos politikos pokyčių, nebent pačios valstybės narės nuspręstų, kad joms būtų naudingiau e, dalį asignavimų skirti kitokioms priemonėms. Jeigu jos e, taip nenuspręstų, tai ne, nema, nemanau, kad šis pasiūlymas smarkiai paveiktų sanglaudos politiką. Toliau, ponia Vana, jūs taip pat minėjote tą pačią temą, e, kalbėdam apie omnibus ir galimus perkelimus iš ESIF. Jūs Taip pat konkrečiai klausėte, ko, kokių kalbėjote apie sanglaudos politikos laimėjimus ir klausėte, kaip mes juos išsaugotume esif, bet e, mes to nedarysime, mes neperkelsime visko į esif fondą nes, ir mes ne, neketiname pakengti sanglaudos politikai. Aš apsidžiaugiau išgirdęs, kaip žmonės komentavę esif kalbėjo apie geografinį disbalansą, bet ESIF nėra sanglaudos politika ir be to, jeigu pasižiūrėtume į ESIF lėšų bendrą pasiskirstimą, pamatysime, kad apskritai tas pasiskirstimas yra proporcingas e, BVP lygiui, BVP dydžiui, šalių BVP dydžiui galbūt tai nėra labai perskirstomas, jis labai perskirstamojo pobūdžio mechanizmas, bet ESIF nėra ir regresinis mechanizmas. Ir e, man tai nekelia susirūpinimo, nes e, tinkamas paskirstimas, perskirstimas yra sanglaudos politikos užduotis. Mes nieko neverčiame skirti lėšų ESIF. Atsiprašome, komentarai ne į mikrofoną. Mes nepateikėme jokio pasiūlymo perkelti sanglaudos politikos lėšas į ESIF. Labai aiškiai noriu tai pasakyti. Tiesiog yra numatyta galimybė valstybėms narėms pačioms rinktis, ko jos nori. Ir manau, kad tai yra esminis skirtumas. Nėra jokio priverstinio perkelimo iš sanglaudos politikos į ESIF. Dabar grįžtų prie esminių diskusijų, kurios mūsų laukia. Kodėl aš sakiau, kad aš džiaugiausi girdėdamas, kad žmonės sako, jog ESIF turėtų veikti labiau kaip sanglaudos politika. Aš šiuos dalykus vertinu kaip visiškai skirtingas priemonės. Jos atitinka visiškai kitokius reikalavimus ir jų logika skiriasi. ESIF buvo sukurtas, kad būtų užpildyta investicijų spraga Europoje, tai yra makroekonomikos priemonė. Sanglaudos politika yra kitokia. Sanglaudos politika yra skirta strateginiam programavimui. Ji, ją yra siekiama atsižvelgti į tai, ko reikia atskiroms vietovėms Europoje. Ir sanglaudos politikos esmė nėra atskiri projektai. O ESIF fonde išeities ir pabaigos taškas yra atskiri individualūs projektai. Ir tai yra esminis skirtumas. Tai yra tas esminis skirtumas, kurį mes turės, turėsime ir toliau akcentuoti per artimiausius kelias mėnesius. Nes aš esu įsitikinęs, kad Europai reikia sanglaudos politikos ir ESIF negali pakeisti sanglaudos politikos, nes ESIF yra grindžiamas projektais. Ir tai reiškia, kad nėra teminės koncentracijos, nėra strateginio programavimo, kaip sakiau, ir taip toliau. Ir nėra ir teritorinės koncentracijos, e, kuri būtų sutelkta į e, viešųjų finansų priemonės, kaip yra sanglaudos politikoje. Dėl atsiliekančių regionų, poniai Krėl, galiu pasakyti, kad nepakankamai išsamei, e, nepakankamai konkrečiai kalbėjau. Na, jeigu kalbėčiau konkrečiau, Sicilijoje mes tikrai nekvestionuojame e, poreikio teikti nuolatinę pagalbą. Mes norime labai e, sąžiningai suprasti, ką dar turėtume padaryti, kad e, tokiuose regionuose kaip Sicilija būtų sulaukta sėkmės. Kiek suprantame, Sicilijoje yra tam tikrų struktūrinių kliūčių vystimuisi ir tas kliūtis mes turime bandyti įveikti. Taigi mūsų tikslas e, yra praturtinti sanglaudos politiką tam tikrojomis naujomis dimensijomis, kurios turėtų padėti įveikti tas specifines struktūrinės kliūtis, kad tokie regionai, na, tokie regionai galėtų e, siekti konvergencijos. Ir mes taip pat siekiame atsakyti tiems, kurie bando išblaškyti mūsų dėmesį, kurie sako, kad, na, sanglaudos politika e, pasiekė gerų rezultatų, tačiau tam tikrose regionuose per 30 metų tie rezultatai yra menkai matomi. Mes e, turime rasti būdą, kaip reaguoti į šią kritiką. Dėl sanglaudos ataskaitos aš jau minėjau, kad mūsų tikslas čia bus kiek galima plačiau pamastyti apie galimus pasiūlymus, jeigu to tai leis aplinkybės. Toks yra mūsų ketinimas regio generalinėme direktorate, bet šiandieną aš negaliu pasakyti, ar toks bus komisijos sprendimas. Aš visiškai suprantu tai, ką jūs sakėte dėl laiko, dėl darbų grafiko. Mūsų laukia sudėtingi laikai, be abejo. Ir aš e, manau, kad komisija turės rimtai pamastyti apie tai, kuomet reiktų imtis e, įvairių iniciatyvų per ateinančius dviejus metus, dėl to, kad e, yra būtina suprasti, kad 17 metai turi būti vieningi būtent, kad dėrybų procesuose, kai bus deramasi dėl Junktinės karalystės išstojimo, kad likusi 27 šalių sąjunga būtų pakankamai glaudi. Ponas Vanidenbuch Na, nemanau, kad jūs čia iškėlėte papildomų klausimų, nei ankstesni kalbėtojai dėl stichinių nelaimių, aš jau apie tai kalbėjau, o kalbant apie įsipareigojimų riziką, jūs konkrečiai čia kalbėjote apie finansinės priemonės, tačiau 2017-2013 metų įsipareigojimai, šiais metais jie yra platesni, platesnio pabudžio ir mes pažiūrėsime, kuomet bus užbaigtos programos. Šiandien, man atrodo, dar nėra įmanoma numatyti, kiek sieks tie įsipareigojimai tam laikotarpiu ir kalbant apie finansinės priemonės, bendrai sudėtinga tai numatyti, nes visa tai, kas bus perduota galutiniams naudos gavėjams per tarpininkus, kalbant apie finansinės priemonės, visa tai, kas bus perduota iki šių metų kovo mėnesio, pervesta iki kovo mėnesio, bus e, priimtina pagal 7-13 metų reglamentą. Taigi, čia per atinančius du mėnesius situacija gali pagerėti vis dar. Ir galiausiai jūsų klausimas dėl vidinio komisijos padalinių darbo koordinavimo ir bendradarbiavimo turiu pripažinti, aš nelabai supratau, ką, apie ką jūs kalbėjote su ponu Smits. Yeah, if you, you, does you want. Okay. Yeah, apparently there should be a convention. Turėtų būti konventas ir šakiniai generaliniai direktoratai tada nuspręs, kaip gerinti sinergijas ir kaip supaprastinti procesus komisijos tarnybose. Pavyzdžiui, kai kalbame apie ekspertinių žinių panaudojimą, tiek bent jau man norėjo pasakyti ponas Mits, bet aš aišku galiu su juo dar pasikalbėti e, apie tai, bet jis minėjo ir jūsų pavardę, kai minėjo įvairių tarnybų generalinių direktoratų diskusijas, tai dėl to aš apie tai ir užsiminiau. Pirmininkė, puiku, dabar antrasis klausimų raundas. Pradėsiu nuo pono Valkaster, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju ponui Lemetrui, kad atvyko šiandieną į mūsų komitetą. Atsižvelgiant tai, ką sakė generalinis direktorius apie gaivalinės nelaimės. Ir apie tai, kad būtų galima, kaip būtų galima sumažinti ekonominį ir socialinį poveikį ir padarinius. Kaip žinia, galbūt yra geresnių priemonių, pažiūrėjau, solidarumo fondas. Pagal antrąjį 661 reglamento straipsnį, 14 metų reglamento straipsnį. Tačiau, kai kyla gaivalinės nelaimės, tokio masto stikinės nelaimės, galbūt dėl to, kad žala tokia didelė, nėra įmanoma matyt gauti finansavimo iš to solidarumo fondo nes yra tam tikrų šankstinių sąlygų. 0,6 procento nuo BVP arba 0,5 procento nuo bendrų regiono nacionalinių pajamų, kalbant apie tą regioną, kurį vyko ta gaivalinė nelaimė. Tai galiu papasakoti apie vieną įvykį e, Ispanijoje, Valencijoje, Alikantėje. E, Mursijos regione neseniai e, buvo patirta nemenka žala, nes prasiautė didelė vėtra ir Mursijos region, regionui tai kainavo daug būstų, nes daugiau nei 6 tūkstančiai namų buvo sugriauta. 4,5 tūkstančio žmonių nukentėjo nuo tos vėtros, 55 kilometrai palei viduržėmio jūros palei viduržėmio jūrą prasiautė tas vėjas ir iš tiesų daug kas buvo tiesiog nušluota nuo žemės. Taigi, suprantu, kad nėra įmanoma šiuo atveju gauti solidarumo fondo finansavimo, tai ar yra kokių tai kitų priemonių, iš kurių galima būtų gauti pagalbos tam, tam kad tie piliečiai, tūkstančiai piliečių galėtų sulaukti, kol socialiniai ir ekonominiai padariniai būtų sušvelninti. Ačiū. Ar yra mon? Ačiū. Pone pirmininkė, pone Lemet, dėkoju už tai, kad atvykote. Aš esu iš Luksemburgo ir matyt, man nereiks jūsų įtikinti, kad ES turi pridėtinę vertę. Jūs kaip belgas irgi tai puikiai suprantate. Jūs sakėte, kad bus parengtas komunikatas dėl tarpvalstybinių kliūčių. Ir norėčiau paklausti, kokiu vertinimu bus pagrista šis siūlymas, apie kokias kliūtis mes kalbame ir koks yra to komunikato tikslas, nes tokie, tokios tarpvalstybinės problemos ar kliūtis, jeigu jos būtų panaikintos, tuo metu šalys kurios turi bendras sienas, pasienio regionai galėtų dar geriau pajausti, kiek svarbi yra Europa. Dabar kitas dalykas, jeigu teisingai supratau, jūs esate įsitikinęs, kad komisijoje ir bendrai Europoje reikia geriau bent kalbėti apie tai, kas yra padaryta, kas yra padaryta gerai, kas yra pasiekta. Ir jūs kaip generalinis direktorius to direktorato, kuris susijęs su regioniniais klausimais, iš tiesų galite pirmiausia papasakoti apie gerai gyventus projektus. Nes mes turime žmonėms papasakoti, kad Europa pasiekė gerų rezultatų ir padaro daug gerų darbų. Ir nežinau, ar jūsų generalinis direktoratas galbūt turi kažkokį tai bendro pobūdžio planą, būtent vertinant tai, kur gerai buvo atlikti darbai ir geri projektai finansuojami ir man atrodo, labai svarbu įvertinti tai, kaip veikia struktūrinė politika, kad galėtumėme pateikti stipresnius tokius argumentus. Ačiū, ponia Miletič. Dėkoju. Sveiki atvykę, ponia Lemetr. Norėčiau Jūs pasveikinti. Dabar gavau šias pareigas, nors, aišku, tai yra tikrai gan nelengvas darbas ir labai plačiai aptariamas klausimas, tai daug ką turėsime apie daug ką pasikalbėti per ateinančius mėnesius ir metus. Jūs minėjote įgyvendinimą ir sakėte, kad tikimasi, jog 17 metais jau matysime rezultatų, bet turime nepamiršti, kad 17 metai yra ketvirtieji 14-20 metų perspektyvų metai ir reikia kovoti už biudžetą. Ir jūs komisijoje turite kovoti už sanglaudos politiką ir jos finansavimą, už biudžetą, nes maž, mažinami asignavimai mokėjimams 2016 e, metais tai buvo, dabar tas pats ir 2017 metais bus. Ir mes turime paaiškinti politikos pobūdį kitoms valstybėms narėms ir Europos komisija kitiems generaliniams direktoratams. Taigi aš tikiuosi, kad jums pavyks tą padaryti ir uh, Jeigu jums reikalinga mūsų parama, tiesiog mus informuokite, nes mes kartu turime už tai pakovoti. Kitas dalykas susijęs su omnibuso pasiūlymu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į supaprastintų kaštų variantą, nes, kaip žinia, mes ir ankstesniais laikotarpiais ir per dabartinį laikotarpį bandėme įvesti tokį supaprastintų kaštų elementą, tas dabar kaip ir bus privaloma pagal pakeistą reglamentą, tačiau valstybės narės sako, kad joms sudėtinga e, įgyvendinti šį variantą dėl seno požiūrio, nes daugeliu atveju auditoriai vis dar susitelkia ties uh, įdėtomis lėšomis, bet ne pasiektais rezultatais. O su šiuo nauju variantu tiesiog keičiamas auditavimo metodas ir aš tikiuosi, kad apie tai pasikalbėsite su auditoriais įvairiais ligmenimis. Toliau trečiasis klausimas yra susijęs su strateginių investicijų fondu. Aš visiškai jums pritariu kad šis fondas yra orientuojamas į projektus ir negali konkuruoti su sanglaudos politika, tačiau kyla problema būtent strateginių investicijų fondas pavagė tam tikrus projektus iš sanglaudos politikos, o sanglaudos politikoje mums trūkta, trūksta tokių parengtų projektų, nes e, yra problemų dėl gyvendinimo ir įsisavinimo. Taigi turime išsiaiškinti, kaip daugiau užtikrinti tos sinergijos ir nereiktų vokti tų projektų iš vienos srities mes turime kartu bandyti siekti visų ES sąnaudos politikos tikslų. Ir ketvirtas dalykas yra susijęs su ateitimi. Jūs pabrėžėte, kad daug čia yra elementų, kalbant apie ateitį, tų darbų, kurie mus, mūsų laukia. Ir mes kalbame ne tik daug apie santykį su ekonomikos politika, bet ir kitomis politikos rytimis. Uh, ir kaip būtų galima sanglaudos politiką vertinti atsižvelgiant į visą tai, kas yra ES biudžete ir taip pat solidarumo aspektas. Neminėsiu to, ką sakė kiti kolegos, aš visiškai jiems pritariu. Dėkoju. Ačiū. Paskutinis klausimas bus mano klausimas. Jūs mus informavote apie tai, kad jau yra rengiamas komunikatas dėl eksantės sąlygų. Ir įgyvendinimo mastai bei reikalavimų valstybėms narėms tenkinimo mastai. Mes puikiai žinome, kad kai kurios valstybės narės neįgyvendino visų eksantę sąlygų. Mes gausime informacijos kovo mėnesį, jūs pats tą sakėte. Taigi, ko galime tikėtis po to? Nes kai kurios reformos negali būti sėkmingai gyvendintos per du mėnesius, nes jau sausio pabaiga. Mes negalime tikėtis, kad kai kurios reformos gali būti užbaigtos iki kovo pabaigos. Taigi, mano klausimas būtų, ko tikėtis po to? Ar jūs planuojate įtraukti rekomendacijas į šios komunikatus, e, šią, šį komunikatą kovo mėnesį, arba kokius tai planuojam, planuojate veiksmus, ar planuojate dėrėti su valstybėmis narėmis, ko galime tikėtis po kovo mėnesio dėl eksantės sąlygų. Ir tai buvo paskutinis klausimas, o dabar paprašyčiau trumpai atsakyti, nes kaip visuomet mums nebeliko laiko. Um, Ačiū. Pirmininkė, kolegos. Pasistengsiu trumpai. Panas Valkarsel. Aš manau, kad mes e, daug ko pasiekėme reformuodami solidarumo fondą, kad būtų galima paspartinti pinigų išmokėjimą ir mes numatėme avansinius mokėjimus, galimus avansinius mokėjimus ir dabar Tas yra daroma ir Italijos atveju. Ir konkrečiai kalbant apie tai, tą klausimą, kurį jūs iškėlėte, būtent ribos, kuomet leidžiančios gauti paramą iš solidarumo fondo, tos ribos yra labai aukštos. Ir yra, aišku, regioninių kriterijų, kurie taip pat leidžia re, ištikus regione nelaimiai atsižvelgti į regioninius aspektus, jeigu regionių nuomastų tai yra svarbus elementai ir tai nulėmė didžiulę žalą regione. Tai, tai yra tas, ta galimybė, kuri, kurią pasinaudoti galima, aišku, ribų reikia vis tiek laikytis, nes logiška, kad mes negalime, pavyzdžiui, išmokėti kompensaciją, jeigu ten šioks toks potvinis e, kilo ar panašiai, jeigu nedidelio masto nelaimė ištiko. Bet, kaip sakau, jeigu regiono mastu žala patirta yra didžiulė, pavyzdžiui, jeigu žala viršyje tą ribą numatytą regionų, regiono kriterijams, tai tada solidarumo fondo lėšos gali būti panaudojamos. Ponui Ramon pasakysiu, Na, kalbame apie komunikatą, kuris pasirodys rugsėjo mėnesį, tai šiandien negaliu detaliai pasakyti, koks bus e, to komunikato dėl tarpvalstybinių kliūčių turinys, tik tai galiu pasakyti, kad kalbant apie pačią filosofiją ir apie parengiamuosius žingsnius, mes bandėme per viešas konsultacijas suprasti, kas iš tikrųjų sudaro tuos esminius sunkumus. Imantis tarp valstybinių veiksmų, kokie jie bebūtų, ar tai būtų galima, ar būtų kalbama apie žmonių pervažimą, pervažimą per sieną, ar MVI bando, pavyzdžiui, parduoti paslaugas kitoje šalyje arba prekes 20 km jau kertant kitos valstybės sieną ir panašiai. Tai galiu tik tai pasakyti šiandieną, kad mes atvirai vertiname visus parodymus, kuriuos gauname ir rezultatai turi būti platūs, bet šiandien dar negaliu pasakyti tiksliai, kokie bus mūsų siūlymai dėl to, kokiu veiksmu būtų galima imtis, kad būtų įveiktos tos kliūtys. O dėl komunikavimo, tikrai mūsų generalinėme direktorate yra dar nemenkų, nemenkų iššūkių. Jūs teisingai pastebėjote, kad esame ištakose, tų žinių ištakose, būtent kalbant apie galybę gyvenimų projektų. Ir taip ir ne. Aš norėčiau, kad mes žinotumėme kur kas daugiau apie pavienius projektus įgyvendinamus ir mums reikia siekti bendravimo abiejomis kryptimis. 400-500 valdančių institucijų, kurios egzistuoja, kurios įgyvendina sanglos politiką ir kurie, kurios parenka e, projektus, tai aišku, mes turime siekti kuo galima nuoseklesnės informacijos apie tuos pavienius projektus, Ir tai, aišku, yra geriausias pagrindas skleisti informaciją piliečiams. Ir, aišku, mes čia turime dar patobulinti tą darbą. Pone Maletič. Pasakysiu, kad dėl na, įgyvendinimo ne kažką galiu pridurti, o dėl supaprastintų kaštų variantą. Tai jūs labai teisingai vardijote problemą tokia situacija, kai sprendimo nėra, nes tam tikrą prasme valstybės narės, kaip teisingai jos teigia taryboje, labai nenori šiandieną, bent jau dauguma jų, priimti tą supaprastintų kaštų variantą, priimti ir sutikti su to, kad jis būtų privalomas, nors jos ir kaip ir pripažįsta, kad tai reikštų esminį supaprastinimą, nes tos valstybės faktiškai bijo to, kaip jų pačių auditoriai, ne komisijos auditoriai, bet jų auditoriai vertins tą pagrindinį to supaprastintų kaštų varianto metodą. Ir čia dėl to ir kyla tų sunkumų. Aišku, mokomės, tai, tai mokymosi procesas, nes anksčiau tokio varianto nebuvo supaprastintų kaštų. Mes dabar bandome paspartinti tą mokymosi procesą ir siekti, kad audit to institucijos nacionalinių lygmenių ir valdančiosios institucijos pasitikėtų vienos kitomis labiau, kad išspręstų uh, tokią absurdišką problemą, bet e, suprantu, kad nėra lengva iš, išeiti iš to užburto rato. Ir pritariu tam, ką jūs sakėte dėl e, sanglaudos politikos ir strateginių investicijų fondo. Čia konkurencijos negali būti. Čia negali būti vagiami projektai. Nepamirškime, kad esminis egzistuoja skirtumas tarp finansavimą pagal Sanklaudos fondą ir strateginių investicijų fondą, nes tai, kas vienur yra įsipareigojama, kitur turi būti išmokama, taigi nereikalinga ta konkurencija. Ir kai yra solidus projektai, tai nėra visiškai susijęs su strateginiu investicijų fondu. Mes turime Ir čia, aišku, valstybės narės iš principo turėtų padirbėti, kalbant ir apie ateinantį laikotarpį, nes tai yra lėto gyvenimo problemos dalis, nes valstybės narės mums sako, kad praeitais metais, jis e, sakė, kad praeitais metais pateiks, nežinau, 300 gal stambių projektų, o kiek pateikė? Daugiau nei 20 procentų nuo tų 300 projektų, 60 maždaug projektų, 14 buvo iš Lenkijos. Tai rodo, kad brandos trūksta, kalbant apie projektus, kurie iš principo yra reikalingi, tačiau kurie nėra parengiami taip, kaip turėtų būti parengiami. Ir galiausiai, ponė pirminkė, dėl eksantės sąlygų, tas komunikatas, kurį pateiksime, yra susijęs su bendru vertinimu. Ir nebus kalbama apie tai, kad reikia čia įvardinti tas eksantės sąlygas, sąlygos, kurios vis dar nėra tenkinamos ir nebus patenkintos iki kovo mėnesio. Formalus terminas eksantės sąlygoms 31 gruodžio 16 metai. Valstybės narės e, turi teikti ataskaitas apie tai, kaip gyvendina eksantės sąlygas ir tą turi padaryti iki šių metų brželio mėnesio. Taigi aš galiu pasakyti, kad yra tas e, šešių mėnesių pilkas laikotarpis ir mes darysime viską, kad juo galėtumėme pasinaudoti, kad tikėtina jau galiausiai birželio mėnesį nebus atvirų dar neįgyvendintų eksantės sąlygų. O jeigu jų dar bus ir birželio mėnesį, tai jūs puikiai žinote, kas parašyta reglamente. Taip. Thank you very much, Mr. Dėkuoju ponui Lemetr. Buvo labai įdomios, vaisingos diskusijos. Ačiū Jums. Mes Jūs vėl pasikviesime, reguliariai kviesime į regi komitetą. Laikys, palaikysime ryšius ir tai yra geriausias būdas paremti vieni kitus. Dėkuoju, sėkmės Jums. We continue Atsisveikinu su jumis ir mes toliau tęsėme darbą. Tęsėme toliau darbą pagal darbo tvarkę. Neketinu jums priminti visos istorijos apie omnibus dosie, visi gerai, kai žinote. Aš tik paminėsiu, kad mes parengėme vieną nuomonę pagal 53 taisyklę ir taip toliau, 54 taisyklę ir taip toliau. Mes laikomės darbo atvarkės, kurią parengė biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai. Dėl to mūsų pranešėja ponia Krell galėjo parengti pirmo pasikeitimo nuomonėmis per dvi ar tris savaitės. Tikimės, kad jinai dabar kitą mėnesį pateiks nuomonės projektą ir mes galėsime balsuoti balandį. Tuomet galėsime laikytis viso parlamento darbo tvarkės tvarkaraščių, dirbam prie šio dosie. O dabar žodis poniai Kril, kad jinai papasakotų mums, apie darbą prie šio dosie. Dėkuoju, pirmininkė. Iš tiesų, pradžia buvo gana sunki, klampi, ypač parlamente ir mūsų komitete. Mes norėjome renkti dvi nuomonės. Vieną konkrečiai apie tai, kas yra susijęs su solidarumo fondu apie bendruojų reglamentų, o kitą nuomonę apie bendrasis taisyklės, kurios turėtų poveikį už sanglaudos politikos ribų. Pone Kreslė ir pone Artry dirbo kartu, tačiau pirmininkų saugoj buvo kitaip nuspręsta, nežinau kodėl, bet taip yra. Tai vyko prieš Kalėdas 15 gruodžio, kai buvo primtas tas sprendimas ir mes atsidūrėme tokioje padėtyje, kai turėjome surinkti neįlinį koordinatorių posėdį ir spręsti, kaip dirbti toliau. Dabar aš esu pranešėja ir aš pabandžiau parengti pasirengti tam išsamei, siekiant užtikrinti, kad būtų galima tinkamai pasikeisti nuomonėmis. Kalbant atvirai, dėl daugelio klausimų iki šiol nesu tikra, kaip turėčiau parengti pranešimą, kokią kryptimį turėčiau judėti. Norėčiau indėlio iš jūsų pusės Vienas dalykas yra visiškai neprieštaringas, tai ar mes norime sanglaudos politikos supaprastinimo, keičiant ES finansinį reglamentą. Atsakymas yra taip ar ne. Visada buvo to klausimo Europos parlamento. Ir aš manau, kad mes būtumėm paskutiniai, kurie balsuotumėm prieš tai. Kartais, skaitant komisijos parengtą pasiūlymą, nesu tikra, ar ta procedūra supaprastės Bet vėlgi mes turime laiko aptarti tuos dalykus, išsiaiškinti, pasitikslinti su komisija ir leisti komisijai mums paaiškinti. Aš iki galo nesuprantu, kaip yra analizuojami tie, tos finansinės priemonės, aš nesu specialistė ir čia mums labai padėtų ekspertų pagalba. Bet šiame etape ne ši problema man yra svarbiausia. Aš jau minėjau anksčiau, kad omnibus pasiūlyme mes matome tam tikrų aspektų, kurie apima žymiai daugiau nei paprastas supaprastinimas ir vėliau norėsiu apie tai pakalbėti. Dėl finansinio reglamento generalinis direktorius tai minėjo anksčiau kad pasiūlymą patikė aukšto lygio darbo grupė. Bet tik tai tokiu mastu, ir tai iš tiesų yra gera mintis, kad mes kalbame apie šiuo metu vykstantį programavimo laikotarpį ir jame nieko pakeisti negalime. Dabar turime pasirengti naujam programavimo laikotarpiu ir pasižiūrėti, kokį e, supaprastinimą galima bus padaryti naujame laikotarpyje. Pirmas dalykas, dėl kurio aš džiaugiuosi iš komisijos pasiūlymo, tai yra supaprastintos sąnaudų, sąnaudų opcijos. Dabar jos taps privalomos tiems projektams, kurie yra brangesni nei 100 tūkstančių eurų. Tai yra labai gera idėja, geras pasiūlymas. Tačiau iš regionų jau girdau, girdėjau, kad jie nerimauja, jeigu, jeigu bus kalbama apie naują programavimo laikotarpį. Jeigu jie atitiks visus kriterijus, jie norėtų gauti tinkamą paramą, o dabar yra reikalavimas atlikti supaprastinimą. Žinome, kad komisija žino, kad tai nevyks taip greitai per vieną dieną, tie pokyčiai užtruks. ir bus galima gauti didžiulės sumas pinigų. Aš nežinau, ar šiame etape reikėtų kalbėti apie perinamąjį laikotarpį, ar reikėtų savanoriškai tai daryti, po to laukti kito laikotarpio, paskui nustatyti kitą perinamą laikotarpį tarptų dviejų e, programavimo laikotarpių. Reikėtų pažiūrėti, kas yra tinkamiausia. Mes apgalėstavome, kad dabartinio programo laikotarpio gyvendinime kai kuriuose srityse buvo atsilikimas. Ir nors yra tinkamas dalykas kelti tos klaus, klausimus, bet mes nenorime, kad tai sukeltų kažkokio papildomo vėlavimo. Mm, reikia nustatyti tinkamas sąlygas, susijęti tai su galima finansinė parama. Gali būti įvairių pro, pro, problemų, gali iškilti įvairių problemų, kurios trukdys sanklaudos politikai, bet iš principo pati idėja yra labai gera. Dabar apie finansinės priemonės. Manau, kad supaprastinimas yra būtinas tos finansinės priemonės leis užtikrinti supaprastinimą. Ir dabar iškyra klausimas, kaip, kaip pasiekti to supaprastinimo. Aš pasitikiu komisiją, kad ji pateiks reikiamus pasiūlymus, nes pati komisija yra suinteresuota užtikrinti, kad valstybės narės naudotųsi finansinėmis priemonėmis. Bet būtų naudinga gauti daugiau paaiškinimų. Kitas dalykas susijęs su tuo, nuo ko, su tuo, kai aš pradėjau žiūrėti, kokie yra pokyčiai sanklaudos politikoje. Pirmas pokytis, kuriam nuoširdžiai pritariu, tai yra pasiūlymas įvesti naują prioritetą. Tai yra priemonės migrantams ir prieglopščio prašytojams. Tom priemonėm mes galime pritarti su paprastinta procedūra per partnerystės susitarimą arba, arba per veiklos programas. Turime ištikrinti, kad tai patektų į bendrąjį reglamentą. Tai būtų lankstesnis būdas reaguoti į iššūkius. Manau, kad e, ateityje mums reikės e, tokių lankstaus reagavimo priemonių. Kitas dalykas, kuris pasiūlytas, tai yra sanklaudos politikos susijimas su Junkerio investicijų planu arba EFSI, Europos strateginių investicijų fondu. Uh, Mano požiūriu, e, dėl šio klausimo aš turiu rimtų abejonių. Jeigu pažvelgčiau į praeitį, kai Junkerio investicijų planas dar buvo tik tai kūriamas, pati koncepcija buvo kūriama, tai buvo kaip simbolinis požiūris, kad pinigai bus panaudoti iš ES biudžeto bet taip pat, kad tai bus kaip garantija, kad bus gauti ir privatus pinigai tiems didiesiems projektams, dėl kurių galėtų dėrėtis komisija. Buvo kalbama, kad tai nieko nesusijęs su sanglodos politika. Reikėtų naudoti svertinės priemonės, kad tiek viešieji, tiek privatus finansai galėtų būti panaudoti. nes viešųjų lėšų kovai su tais iššūkiais nepakanka. Taip pat komisija pateikė pasiūlymų dėl omnibus procedūros. Ir vėlgi mes naudosimės viešuosiomis lėšomis. Valstybės narės čia bus pagrindiniai veikiantis e, dalyviai. Ir vėlgi čia reikės garantuoti, garantuoti tinkamą tų pinigų panaudojama. Čia reikia dvigubų garantijų. Ir kyla klausimų, kodėl reikalinga tų, reikia tų dvigubų garantijų. Nenorėčiau pradėti diskusijų negavus atsakymu, ats, atsakymo, kuo tai pagrysta. Mums reikia atsakymo, kokie buvo motyvai. Dar vienas dalykas. Akivaizdu, kad pinigai turėtų būti išmokėti centrinė priemonė prašant valstybėms narėms. Bet jie yra išimami iš sanglaudos politikos ryčių. Gali būti tokia galimybė, kad tie pinigai nebus panaudoti, nebus išmokėti bet reikia tai aptarti. Paprastai valstybės narės gali naudoti sanglaudos pinigais ir taip pat įgyvendinti sanglaudos politikas pasinaudojantis pinigais. Bet čia trūksta skaidrumo. Kaip galima įsivaizduoti, kad valstybė narė, ministerija ar kažkokiam privačiam biure nusprendžia elgtis tam tikrų būdų, Bet reikia į vietos partnerius, regionius partnerius atsižvelgti. Čia reikia sutarimo, nes iš to bendro, bendro, iš to bendro puodo būtų išimti pinigai. Jeigu tai vyksta ES valstybės narės lygių, tai mano šalyje, pavyzdžiui, federalinė vyriausybė gali nuspręsti, kad reikia 50 milijonų eurų iš sanglaudos fondų ir tuomet skolintojas suteiks tą paskolą ir nebebus likusių pinigų kitiems regionams e, ar kitoms valstybėms narėms, kur reikės įgyvendinti tam tikrus projektus. Tai nėra vien klausimas, kad pinigai yra išimami iš sanglaudos politikos fondų. Taip pat mes turime aptarti sprendimų prieimimo struktūrą, kurias mes sukūrėme per daugelį metų partnerytės principas nebuvo kažkur iš, iš oro sugalvotas. Dabar kriterijai yra susilpninti. Ir man tikrai kyla didelis susirūpinimas, jog žmonės nesijaučia artimi sanglaudos politikai. Mes turime supaprastinti visą tai ateityje. Sanglaudos e, politikos pinigai turėtų būti panaudoti investiciniams planams. Komisija visą tai atrodo supaprastinimas, bet čia yra didžiulė betvarkė dėl partnerystės susitarimų, dėl visų kitų dalykų. Mes netaip įsivaizduojame dalykus ir mes to nenorime. Kaip kolegos man teiks rekomendacijas ar patarimus? Aš laukiu iš jų ir norėsiu tai įtraukti į savo pranešimą. Kokie bus, kokios bus sprendimo prieimimo procedūros, kaip mes galėsime, galėsime sekti, siekti didesnio bendradavimo tarp EFS ir EICF. E, e Apie šimtas trialogų jau vyko, buvo priimtos bendros taisyklės, buvo parengti bendri veiksmų planai dėl omnibus, bet bendri veiksmų plintai, planai turi prasme tik tuomet, jeigu jais yra remiamas, jeigu jais naudojamasi. Komitetas mus paremė. Geros, naujos idėjos yra puiku, bet valstybės narės tuo nepasinaudojo nes visą tai buvo pernelyg komplikuota ir sudėtinga. Komisija sureagavo ir pateikė keletą pasiūlymų, bet dabar aš noriu kreiptis į kolegas komitete. Keletą dalykų, kurie buvo įtraukti į komisijos pasiūlymą. Šimtas šeštas straipsnis apie vienodas galimybės ir dikriminavimą. Jis panaikintas, jo nebeliko. Taip pat kriterijai, kaip yra vertinamos programos. Tų kriterijų skaičius dramatiškai sumažintas. Taip, valdyti visą tai bus e, lengviau, bet ar bus pasiektas politinis tikslas, kuriam pritarti norėjo parlamentas? Ir paskutinis ar priešpaskutinis dalykas, kuris man kelia susirūpinimą. Mes intensyviai svarstėme klausimą, kaip remti projektus, kurie vykdomi kultūros rytyje. Kultūros infrastruktūra, turizmo infrastruktūra, mes esame daug diskutavę apie tai, dėrėjasi dėl to. Ir po ilgų, beveik vidinių diskusijų mes nusprendėme, kad Europos regioninis fondas galėtų remti nedidelę masto kultūrinės infrastruktūras. Mažaus masto tai reiškia projektai iki 5 milijonų eurų. Iki 10 milijonų eurų išimtiniais atvejais mes manome, kad to pakaktų. O dabar aš sužinojau, kad ne vien valstybės narės, bet ir Europos parlamento nariai pasisakė, jog yra aiškus poreikis, aiškus reikalavimas, kad tas apribojimas turėtų būti panaikintas. Atvirai kalbant, man tai kelia problemų. Yra priežasčių, dėl kurių mes nusprendėme, pagrisų priežasčių, kodėl mes nusprendėme padaryti spaudimą, kad būtų pakeista sanglaudos politika link inovacijų, technologinio vystimosi, mokslinių tyrimų. Mes norime modernios šiuolaikiškos sanglaudos politikos. Ir turint galvoje biudžetą, kuris, žinom, buvo sumažintas tam programavimo laikotarpiu, mes negalime visko norėti. Tai buvo pasakyta. Mes nenorime investuoti į kažkokias senienas, mes norime investuoti į jaunus protus. Turint galvoje žemės drebėjimą Italijoje, yra didžiulis poreikis, paramos, pagalbos poreikis. Tai yra problema. Mes turime pagalvoti, ar mes ap, viską atveriame, nenustatydami jokios viršutinės ribos. Gal reikia pagalvoti apie viršutinės ribos nustatymą, tai būtų tinkamesnis požiūris. Ir tada suteikti tam tikro lankstumo lygiai šiai priemoniai, kad dėrybų metu tarp valstybių narių ir komisijos būtų galima pasiekti sprendimo. Nežinau, galbūt aš esu nepu, nepu, tapsiu nepopuliari, nepopuliari tarp kolegų e, tai sakydama, bet aš laukiu iš jūsų gairių šiais klausimais. Ir paskutinis dalykas, kurį noriu paliesti. Čia norėčiau komisijos paprašyti tai apsvarstyti. Aš tengiuosi apsiriboti tuo, kas yra svarbu regi komitetui, tačiau keičiantis finansiniams taisyklėms, mm, tai mane šiek tiek gazdina. Sanglaudos politikoje yra specialios taisyklės, kurias turime parengti specialiomis dėrybomis, kad negražinamas PVM Europos regioninio fondo, Europos socialinėme fonde galėtų būti pakartotinai panaudotas projektams įgyvendinti. 118 straipsnio ketvirtoje dalyje yra formuluoti, jinai nėra vienareikšmiška, nėra aišku iš to, kad išliks toks požiūris. Aš norėčiau paklausti ekspertų, kad jie patikrintų tą formuluotę nes kitu atveju mes turime labai atsargiai elgtis. Apskritai e, esu patenkinta mūsų darbu, mes dirbome greitai, veiksmingai, laikomės numatytų terminų, bet negaliu pažadėti, kad tai bus ir toliau. Turime būti įsipareigoję ir ponia Kesė taip pat ir, ir atsakingai dirba savo darbą bet mums reikia skirti laiko diskusijoms, kad gautume visą reikiamą informaciją. Tai galima padaryti gana sparčiai. Bet aš negaliu šiandien prognozuoti, ar mes galėsime pasiekti tikslų laikydamėsi numatyto grafiko, ar prieisime prie bendro požiūrio, bendros pozicijos kad būtų galima už tai balsuoti plenarnėje sesijoje. Dėkoju, kolegos, kai kurie jau yra atsakę, bet aš laukiu veiks, veiksmingo ir kūrybingo betarbiavimo. Ačiū. Thank you. Thank you very much. Ačiū. Na, jūs pasidalinote savo mintimis, problemomis. Dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams, kad jie pasidalintų savo mintimis. Galbūt tai bus jūsų bendro darbo pradžia, ponas Van Nisteroj. Na, taip visada kila klausimas, ar teikdamas pastabas pagerini situaciją ar ją pablogini. Ir šiuo atveju, manau, situacija sudėtinga, sunku ją gerinti. Na, jūsų parengtas tekstas labai išsamus, per labai trumpą laiką jūs nurodėte daugybę svarbių dalykų, nors, kaip sakėte, tik dar pradedate dirbti. Galbūt mums dabar reikėtų šiek tiek pasvarstyti ne apie turinį, bet apie mūsų regijų komiteto poziciją. Mes, nes būtent mūsų komitetui priklauso išimtinė kompetencija pasakyti, kas mums patinka ir kas ne. Ir labai svarbu iš anksto mums pasižiūrėti, kur yra tos ribos, kurių mes nenorime peržengti ir kur yra tie dalykai, apie kuriuos galime diskutuoti. Ateis laikas, kai e, diskusijos persikals į plenarinį posėdį, taip pat bus trilogai. Taigi mums reikėtų apsispręsti, ko mes norime ir kokia bus procedūra. Žinoma, galiausiai svarbiausias dalykas bus mūsų padaryta pažanga vykstant dėryboms. Tiek būtų mano pastabų šiuo metu. Mm. Jūsų dokumente, savo dokumente ir iškinamajame memorandume galėtumėte pasakyti, kokie yra tie dalykai, kurių jūsų nuomonė mes neturėtume atsisakyti. O kalbant apie visą kitą, manau, jūs e, pateikėte labai gerą ir išsame analizę. Mes mastome panašiai. Taigi parenkite e, pranešimą ir pažiūrėsime, ką bus galima jame patobulinti. Ačiū. Ačiū dabar ponė Tomašič. Ačiū. Per pastarosius 30 metų taisyklių susijusių su finansais skaičius finansinėme reglamente didėjo. Be nuostatų susijusių su atsirado nuostatų susijusių su konkrečiais sektoriais, taip pat nuostatų dėl struktūrinių investicijų fondų, Be to yra nustatytos ir bendros taisyklės dėl išorės veiksmų. Kadangi finansinių nuostatų paketas yra labai sudėtingas, sulėtėjo fondų lėšų įsisavinimas ir atsirado klaidų. Ir būtent dėl to aš ir pritariu tai išsamei taisyklių peržiūrai. nes dabar taisyklės yra išdėstytos skirting, 15 skirtingų dokumentų. Ilgalaikis tikslas - sudėti visas taisyklės susijusias su įvairiais sektoriais į vieną paketą reiškia, kad mes galėsime paspartinti sprendimų prieimimo procesą ir dėl to mes ir toliau turime stengti šalinti kliūtis, turime siekti sąveikų tarp ESIF ir kitų ES fondų. Tokiu būdu mes sumažinsime įgyvendinimo išlaidas ir klaidų skaičių. Be to, bus parengtos supaprast, supaprastintos aiškesnės finansinės taisyklės, o tai yra vienas svarbiausių elementų, norint, kad ES galėtų greičiau sureaguoti į nenumatytas situacijas. Kalbant apie lėšų gavėjus, manau, kad jie pajus ypatingą supaprastinimo naudą, ypač turint galvoje dotacijas ir atskaitomybės prievolės. Aš manau, kad mes turėtume labiau orientuotis į rezultatus. Turime galvoti apie rezultatus, o tai E, naudos gavėjams suteiks galimybę sutelkti dėmesį į tai, kas iš tikrųjų yra svarbu. Jeigu bus galvojame apie tai, kas svarbu, manau, tada sumažės ir pažeidimų bei klaidų skaičius. Visą tai taip pat turėtų padėti naudos gavėjams sudaryti reikiamus susitarimus, bet to supaprastės ir administracinių institucijų darbas, įgyvendinimo institucijų darbas ir darbas ES lygių. E, vykstant kriziai ES. Labai svarbu, kad piliečiams būtų suteikiama įvairių galimybių dalyvauti procesuose, kad valstybių narių institucijos, administracinės institucijos, kurios vienai par kitaip prisideda prie ES biudžeto įgyvendinimo, e, konsultuotųsi su piliečiais, kad piliečiai žinotų, kad ES dirba jų labui, o ne jie dirba uh, ES. Aldės frakcijos vardu pasisakysiu aš. Pasistengsiu pristatyti savo viziją. Visų pirma, pritariu jūsų analizai. Antra, taip, ponė Vanisteroj, esate teisus. Turime sutelkti dėmesį į išimtinę regi komiteto kompetenciją renkti regi poziciją. Mes norėjome renkti dvi nuomonės, bet e, nebuvo tokios galimybės. E, taigi galime įrašyti savo mintis dėl omnibus pasiūlymo finansinės dalies, bet regi komitetui svarbiausias dalykas yra išimtinė kompetencija ir tie straipsniai, kurie patenka į regi komiteto išimtinę kompetenciją. Ir šiuo požiūriu svarbiausias dalykas yra supaprastinimas ir mes visur turime remti supaprastinimą, įskaitant ir finansinių priemonių supaprastinimą. Apie tai mes kalbame jau labai ilgai. Ir dabar atėjo laikas įtraukti realius supaprastinimo pasiūlymus, kad jie galėtų įsigalioti net ir laikotarpiu iki 2020 metų. Kitas dalykas, kalbant apie Europos strateginių investicijų fondą, vėlgi atėjo laikas pasakyti, ko mes norime. Kadangi visos diskusijos apie tai, kad reikia dirbti drauge, dirbti iš vien, siekti struktūrinių fondų ir Europos strateginių investicijų fondų papildomumo ir taip toliau, Visa tai yra diskusijos, vykstančios čia ir kitur. Bet dabar atėjo laikas, kai turime pasakyti, ko norime iš tų įvairių priemonių. Ir aš manau, kad turime pabrėžti, kad tos priemonės neįeina į sanglaudos politiką. Tai yra kitos priemonės, kurios yra taikomos ES teritorijoje, regionų teritorijose. Mes turime pasiūlyti tam tikrą papildomumą, bet tuo pačiu metu ir atskirti struktūrinius fondus ir Europos strateginių investicijų fondą. Tai daryti svarbu, nes omnibus dosie reiškia ne tik dabartinės daugiametės finansinės programos peržiūrą, iš tikrųjų taip yra ruošiamasi pusimai daugiametiai finansiniai programai. Ir mm, regijų komiteto pozicija čia turėtų būti ir mūsų pozicija dėl būsimos finansinės programos. Taigi, aš kaip šešėlinė pranešėja manau, kad reikia sutelkti dėmesį į regijų komiteto kompetenciją, labai tvirtai paremti su paprastinimą, nes toks yra pagrindinis mūsų siunčiamas signalas. Ir uh, savo pozicijoje labai aiškiai pasisakyti dėl Europos strateginių investicijų fondo bei finansinių priemonių. Dėl pokyčių susijusių su migrantais ir pabėgėliais. Taip, tai yra pokyčiai vykstantis ES ir aš įsivaizduoju, kad taryba šio klausimu siūs įvairių signalų, kitokių signalų. Mano nuomonė, mes turime būti labai atsargus ir pasiūlyti tokį metodą, kuris atitiktų taisyklės. Turime stengtis įtraukti tuos tikslus į veiklos programas, remdamėsi taisyklėmis, kurios yra parengtos. Tos taisyklės yra priimtinos ir valstybės narės gali e, imtis darbo. Na, tokios būtų mano pastabos, tai yra labai preliminarios pastabos, bet aš manau, kad mes visi sutarėme. Ačiū. Dabar sutei... E, pono Omaržė nėra. E, suteiksiu žodį poniai Vana. Ačiū pirmininkė. Pone pranešėja. jau nekartą sakiau, kad žalieji kritiškai vertina komisijos pasiūlymą, tų prieštaravimų neturėčiau kartoti ir mes esame nepatenkinti ne tik procedūra. Labai svarbu, kad atitinkami komitetai dalyvautų Bet iš tikrųjų tekant tai šią procedūrą yra uzurpuojamos komitetų galios. Ir iš tikrųjų tai nėra tik techninė peržiūra. Akivaizdu, kad tai nėra techninė peržiūra, mes tai akcentavome ne kartą. Ir tai matome pamatyti daugelėje vietų. Pavyzdžiui, galimybė perkelti lėšas be jokių apribojimų iš sanglaudos politikos biudžeto į ESIF tai gali reikšti pačios anglaudos politikos pabaigą. Bet mums yra sakoma, kad ESIF nėra sanglaudos politikos konkurentas, kad tai yra visiškai kitokia priemonė. Bet iš tikrųjų taip nėra. Akivaizdu, kad komisija turi labai teikia labai aiškę pirmenybę ESIF Komisija akivaizdžiai teikia pirmenybę ESIF. Ir tai, buvo akivaizdu, tai yra akivaizdu iš įžanginio paaiškinimo. Ten yra sakoma, kad komisija ragins valstybės narės perkelti lėšas iš sanglaudos politikos į ESIF. Be to, ir valstybės narės aiškiai teikia pirmenybę ESIF, nes ESIF nėra skaičiuojamas E, nėra įtrauktas į deficito kriterijus, nėra skaičiuojamas, skaičiuojant biudžeto deficitą. Ir sakyti, kad e, politika ir fondas yra lygiaverčiai, kad nėra pavojaus ir kad nėra teikiama pirmenybė ESIF ir kad nėra silpninama e, sanglaudos politika. Tokie teiginiai vienareikšmiškai, mano nuomonė, netitinka tikrovės. Yra ir vienas turinio klausimas, kuris galbūt dar nebuvo aptartas, nelabai suprantu, ko siekiama pasiūlymų. Čia turiu galvoje bendro įgyvendinimo įgyven, e, savoką, ir, kuris skiriasi nuo bendro valdymo savokos. Taigi noriu paklausti komisijos, ką reiškia bendras įgyvendinimas, kuo jis skiriasi nuo bendro valdymo ir kokiu praktiniu padariniu tai turės. Galbūt būtų galima pateikti konkrečių pavyzdžių. O apskritai, aš žinoma nekantrai laukiu galimybės bendradarbiauti ne tik su jumis pranešėja, bet ir su visomis frakcijomis, nes e, regi komitete, manau, mus visus sieja bendri interesai. Mes turime kovoti už tai, kas yra pasiekta sanglaudos politikos rytyje, reikia galvoti, kaip gyveninamos investicijos, kaip tai siejasi su Europo 2020, taip pat kaip e, siekti kovos su socialinė atskirtimi miestuose mm, ir taip toliau. Aš manau, kad e, mes visi sugebėsime parengti labai tvirtą ir kritišką komiteto nuomonę. Ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Paprašysiu dabar Europos komisijos atstovų pakomentuoti. Pone Morei. Ne, atsiprašau, ponas Čelan. Atsiprašau. Pirmininkė, nieko baisaus. Kalbėsiu trumpai, nes žinau, kad atsiliekate nuo darbų grafiko. Nemanau, kad man pavyks aptarti kiekvieną omnibus reglamento aspektą per keletą minučių. Tiesiog e, paminėsiu keletą aspektų, kurie buvo paminėti ir jei pavyks, e, pabandysiu aiškiau pristatyti komisijos e, poziciją. Apskritai bendras požiūris į supaprastinimą, apie tai kalbėjo ponia Krėl, mes stengiamės nustatyti konkrečias tikslinės rytis patenkančios į ESIF. Tai yra tas rytis, kuriuose būtų galima greitai įdėkti pokyčių jau šiuo laikotarpiu. Keletas pavyzdžių. Omnibus reglamente nesiekiama supaprastinti programavimo mm, proceso nuo programavimo laikotarpio pradžios, na jau tas laikotarpis prasidėjęs. Mes pagalvojame apie rezultatų sistemos arba rezultatų rezervo sistemos reformą, kadangi to etapo dar nepasiekėme. Taigi mes stengiamės daryti tai, kas yra įmanoma įpusėjus programavimo laikotarpiui. Tuo pačiu metu nepakenkiant procesams ir procedūroms, kurias uh, valstybės narės ir regionai jau yra nusistatę. Mes nenorime visko apversti aukštinkojami pusėjus procesui. Ir todėl norėčiau pasakyti, kad dauguma supaprastinimo pasiūlymų omnibus reglamente yra iš esmės susiję su naujomis alternatyvomis, naujomis galimybėmis. Programuose yra numatomos galimybės panaudo, pasinaudoti naujomis arba šiek tiek pakoreguotomis priemonėmis, kad būtų pasiektas supaprastinimas. Ir mm, su to, pavyzdžiui, yra susiję daug e, sąnaudų supaprastinimo pasiūlymų. E, yra e, numatytos, e, numatyti tam tikri tam tikros fiksuotos sumos susijusios su darbuotojų sąnaudomis, kitomis sąnaudomis. Visa tai reiškia papildomus variantus programoms, kad jos galėtų uh, E, prireikus prisitaikyti prie aplinkybių, pristaikyti taip pat prie, kad būtų galima pristaikyti prie kiekvienos programos aplinkybių. Yra čia viena išimtis, apie kurią jau buvo užsiminta. Tai yra supaprastintų sąnaudų principas, kuris yra privalomas, kai suma neviršyje 100 tūkstančių eurų. E, mes daugybę metų sulaukėme daug skundų apie bendrą administracinę naštą siekiant gauti lėšų. Maži projektai, kurių vertė mm, smarkiai nesiekia šimto tūkstančių, skundžiasi dėl mm, tikrinimo naštos, audito naštos. E, kai kurie mikro projektai mums praneša, kad daugiau lėšų išleido auditui, negu buvo verta pati dotacija. Ir mes pagalvojame, kad, na, jeigu taip yra, tai reikia imtis rimtų pastangų. Mes supaprastintas sąnaudas dabar taikome įvairioms programoms, raginame vis daugiau programų taikyti tą modelį. Ir nusprendėme, kad mažų projektų atveju reiktų taikyti automatinio naudojimo metodą. Tai turėtų reikšti tikrą racionalizavimą. Na, kai kurie dalykai susiję su pereinamaisiais laikotarpiais. Na, iš tikrųjų, kai kurie prieinamieji laikotarpiai tampa vos nenuolatiniai ir tada tos alternatyvos nuolat yra naudojamos, bet netoks buvo mūsų ketinimas. Ir kitas dalykas - sąsaja tarp sanglaudos fondų ir ESIF akivaizdu, kad tai rūpi daugam. Na, labai paprastai tariant, reikia papildomų elementų, kurie lemtų e, sąsają. Nes kai jūs, kaip viena iš teisėkuros institucijų, e, patvirtinote esi reglamentus, ESI fondas tada neegzistavo. O dabar šiame laikotarpėje mes turime naują didelį investicijų fondą, kuris veikia ir yra tikrai, tikrai būtų prasminga, žvelgiant į mūsų reglamentus, pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad geriau suderintume, geriau susijėtume tuos du skirtingus finansavimo šaltinius. Taigi gal, galvojant apie bazinį lygį, tikrai um, daug ką prarastume, jeigu negalvotume apie tą sąsąją. Kitas dalykas, reikia užtikrinti kaip galima didesnį papildomumą visame ES biudžete, bet kuriuo atveju mes jau to siekiame, to siekiame ir kitose fonduose, tai yra prasminga ir ESIV požiūrių. Galėčiau čia akcentuoti ir kitus elementus susijusius su ESIF. Pavyzdžiui, Europos investicijų bankas dabar gali paremti tokią veiklą, kurios šiaip savarankiškai negalėtų remti, taip pat į projektus įsitrau, labiau įsitraukia privatus sektorius. Bet aš manau, kad šios diskusijos tęsis ir mes prie jų galėsime grįžti vėliau. Toliau, ponia Krell iškėlė labai konkretų su PVM susijusi klausimą. Galėsime jį pasigilinti. Aš esu visai pagristai įsitikinęs, kad 180 straipsnis yra susijęs su e, dotacijomis, e, kuriams taikomas m, tiesiog atskiras valdymas. Tai nėra susijęs su bendru valdymu, bet mes dar tai išsiaiškinsime. E, na, komisija stengsis kaip galima e, geriau pristatyti visą procesą. Mano generalinis direktorius jau anksčiau sakė, kad e, galvojant apie laiką, reikia stengtis, kad šis reglamentas būtų patvirtintas kaip galima greičiau, kad jis dar galėtų padaryti poveikį šiuo programavimo laikotarpiu. Mes esame pasirengę dalyvauti visose diskusijose, esame pasirengę teikti informaciją ir pagalbą. Galite į mus kreiptis. Ačiū. Ačiū. Pone Krell. Na, nelabai man pagelbėjo šie pasisakymai, tie politiniai klausimai, kuriuos aš iškėliau. Man atrodo, kad čia visi bandė jų išvengti ir sugebėjo tą padaryti. Bet aišku, dėl akivaizdžių priežasčių, na kągi, aš toliau rengsiu savo pasiūlymą ir tikiuosi, kad man pavyks tą padaryti ir dar iki pateikiant e, projektą komitetui, tikiuosi, dar galėsime pakalbėti su šešėliniais panešėjais. Aš matau, kad visi vieningai pritarėme su paprastinimui ir e, galbūt dėl to ir galėsime gan greitai apsispręsti, aš tikrai tam pritarčiau. Ir galbūt netgi yra galimybė uh, tam tikrus sudėtingus politinius klausimus panalizuoti ir galbūt išimti juos iš to proceso ir dėl dėrėtis atskirai. Dabar staiga man atėjo tokia mintis, galbūt būtų galima sutarti, tarkim, dalinti diskusijas dėl EFSI ir struktūrinių fondų, kad būtent tas klausimas būtų išimtas iš dėrybų ir tada tikimės, kad komisija pateiktų kitą pasiūlymą, kuriuo būtų galima spręsti šią konkrečią problemą. Tokiu būdu sutaupytumėme daug laiko ir galbūt komisija to taip nevertina, ne, jie, ne taip jie pradžioje e, buvo numatę viską daryti, bet galbūt tai leistų mums pasiekti greitesnio kompromiso. Tiesiog tokia mintis man dabar šovė į galvą, man pačiai reiks apie tai pamastyti ir galbūt pasikalbėti su šešėliniais pranešėjais apie tai, pažiūrėti, ar čia būtų įmanoma kažką padaryti. Mm-hmm šalia PVM klausimo. Visi kiti klausimai yra 165 straipsnėje, išskirtinė mūsų komiteto kompetencija. Čia yra numatyta ir gali būti, kad tai turės padarinių ir finansinio reglamento supaprastinimui. Tačiau jeigu vienas iš tų trijų reglamentų bus paveiktas, tai tada tai patenka į mūsų kompetenciją ir mes turime į tai sureaguoti. Bet realus sąjungos politikos paprastinimo klausimas nebus pats sudėtingiausias klausimas mums čia komitete, kadangi mes laukiame atitinkamo pasiūlymo jau gan ilgai ir aš atsižvelgiu į visus komentarus, mes žengsime tą linkmę ir aš viską darysiu, kad parengčiau gerai subalansuotą pasiūlymą per dvi savaitės ir kad jį galėčiau pristatyti nariams, išdalinti nariams. Ačiū. Dėkoju. Baigiame diskusijas. Prie to greitai dar sugrįšime. Galite pasikliauti sekretorijatu jų paramą organizuojant šešėlinių pranešėjų susitikimą, kai tik tai jo prireiks. Ar būtų kitų klausimų? Ne. Kitų klausimų nėra. Turiu jūs informuoti, kad mūsų kitas posėdis įvyks pirmadienį, vasarį 6 dieną, nuo 3 valandos po pietų. Ir dabar baigiu posėdį, viešą posėdžio dalį ir prašau visų, kurie nėra pakviesti į koordinatorių posėdį, išeiti iš salės. koordinatorių posėdžiui medžiaga yra pateikta. Ir norėčiau padėkoti dar vertėjams, sako pirmininkė. We, yes, we ah, have, yes, interpret... Panašu, kad vertimas yra numatytas iki pusės septynių. Taigi tęsėme koordinatorių posėdį. No,